Labadiena, e, prašyčiau visus susėsti. Kaip e, vakar e, sutarėme, dabar svarstysime 27 klausimą. Ponios Kinga Huns pranešimas dėl rekreatyvinės programos. pro, prokretį. Atsiprašau, dėl programos kūrybiška Europa. Start, so I... Ačiū, trumpai pradėsiu. Žinote, kad e, ši programa pratėse senasias, m, anksčiau šiek egzistavusias problemas Kaip ir dažnai atsitinka, komisija inicijavo sujungti skirtingas programas. Viena iš mums rūpimų temų - kaip užtikrinti, kaip metinės darbo programos atspindės svarbiausius tikslus. Šiuo atveju mes kalbame apie mediją, mediją mundus ir buvusias kultūros programas. Yra nustatytos tam tikros minimalios normos O pagrindinis tikslas šioje programoje yra sustiprinti tarptautinį ir pasaulinį kultūros pramonės aspektą, e, galvojant apie užimtumą. Mūsų uždavinys, e, rengiant čia nuomonę, yra sustiprinti socialinius aspektus, e, socialiai jautrus klausimus šioje srityje. E, bet taip pat mes norėtume patenkti, pateikti ir savo pakeitimų, kad būtų numatytos e, e, kultūros teisės nepalankiose sąlygose gyvenančiams grupėms, pažeidžiamams grupėms. Tų grupių kultūrinės teisės taip pat turi būti deramai atstovavimas. Tie žmonės turėtų būti įtraukiami į kultūrinės organizacijas aktyviau. Taip pat norėtume, kad uh, E, būtų kalbama ne tik apie mažas ir vidutinės bendrovės, bet ir apie mikro bendrovės, žinant, kad jos yra e, nepakankamai gerai atstovavimas. Dažnai mažosios bendrovės jas užgožia, kai e, kalbame apie garantijas ir įvairias pagalbos priemonės. Taip pat reikia kalbėti apie aktyvesnį jaunimo dalyvavimą, daugiau e, paramos. E, suteikimą ir mikrofinansavimą. Jeigu reikės, mes taip pat norėtume, kad būtų pasiekta geografinė pusiausvėra ir būtų atsižvelgta į regionus, kurių gamybos pajėgumai yra mažesni ir perkamoji galia silpnesnė. Taip tie regionai galėtų būti traukti į vadinamus tarptautinius mainus ir e, jų veiklos tarptautinė e, pusė būtų sustiprinta. Bendrai mes kalbame apie kultūros sektorius konkurencingumą ir reikia labai tvirtų rodiklių duomenų, rodančių, kaip duomenys yra renkami ir kaip turėtų būti sukurta kitų metų darbo programa. Tai būtų kur kas e, akivaizdžiau komisijos dokumentuose, negu kad būtų ankstesniais metais. Taigi tiek. Uh, galiu pasakyti, dėl terminų. Pakeitimų pateikimo terminas birželio 14 diena. Pateikimų svarstymas Liepos 10 diena. Balsavimas 19 e, rugsėjo. Ačiū. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Pone Hirš. Um. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū už Jūsų pranešimą. Aš manau, kad iš tikrųjų Jūs e, čia įtraukite labai svarbius elementus. Pirmiausia, mažumos aspektą, tai yra ir žmonių, kurie turi specialių poreikių aspektą kurie visoje programoje nėra atskiri paminėti. Aš manau, kad tai yra tikrai tinkamas aspektas, kuris turėtų būti įtrauktas į mūsų pranešimą. Būtent kalbant apie e, užimtumą tikrai sustiprins mūsų poziciją šios jūsų pastabos. Be to, kaip jau sakiau, yra daug e, tinkamo aspektų įtraukta, mes pateiksime kelias pakeitimus ir jau iš anksto džiaugiuosi mūsų glaudžių bendradarbiavimu. Uh, Ponas Bekeris. So if you withdraw, there's no more. Jeigu jūs atsisakote kalbėti, mano sąraše daugiau nebėra užsirašusi. Komisija, ar kas nors iš komisijos norėtų? Taip, prašau. Yes, thank, thank you. Um... Ačiū už pasisakymus. Mes pasižiūrėjome jūsų nuomonę. Norėčiau pasiūly, pa, pa, paminėti tris dalykus. Dėl kai tam tikrų mažumų grupių yra socialinių aspektų. Noriu pasakyti, kad kūrybiškoje Europoje daugiau dėmesio skiriama auditorijos plėtojimui, kultūriniams, ekonominiams ir socialiniams aspektams. Vienas iš jų ir yra socialinis aspektas. Noriu pasakyti, kad e, jis yra susijęs su auditorijos plėtojimo programos dalimi. Antrasis patikslinimas buvo susijęs su MVI ir mikro įmonėmis. Noriu patikslinti, kad mikro įmonės ir organizacijos yra įtrauktos į MVI apibriežti ir yra 2003 metų komisijos rekomendacija, kurie apibrėžia MVI ir tai, tai apibrėžtis apima ir mikro įmonės. Mes sutinkame, kad jos yra svarbios, tačiau norėjau patikslinti, jog jos yra įtrauktos, nes jos yra įtrauktos į e, oficialią komisijos apibriežtį. Ir galutinis, paskutinis dalykas. Mes sutinkame, kad rodikliai programų vertinimui, ar programa turėjo poveikį, yra svarbus. Todėl komisija visose finansavimo programuose siūlo rodiklius e, bendriems ir specifinėms tikslams, kurie turi būti išmanus. Taigi tikslai turi būti pasiekti, pasiekiami, realistiški. Ir komisija mano, kad reikia naudoti ribotą rodiklių skaičių konkretiems ir bendriems tikslams teisinėme pagrinde, tačiau mes taip pat ieškome naujų e, rodiklių, kurie atspindėtų programos poveikį ir norime atspindėti tiek e, kiekybinį, tiek kokybinį aspektą. O vidutinio laikotarpio peržiūra paminėta e, teisinio pagrindę būtų vienas iš tų e, kokybinių aspektų, kokybinio aspekto vertinimo e, kriterijų. Jeigu niekas daugiau nenori kalbėti, tada pranešiai žodis. Ne, dar kažkas nori kalbėti. Thank you, I will speak in Hungarian. Üdvözlöm az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról. Norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu savo iniciatyva skirtų kultūrai ir švietimui, nors didžioji dalis tų dalykų priklauso valstybių narių kompetencijai, aš manau, kad yra svarbu pareikšti savo nuomonę. E, turint galvoje užsitęsusią krizę, švietimas, mokymas ir vaikų nesimokymo mokykloje problemos sprendimas yra labai svarbus, labai svarbu suderinti pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje, kad neprarastume visos kartos. Valstybėms narėms kyla labai sudėtingos užduotis, nesunku ieškoti sinergijų tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje. Aukštos kvalifikacijos žmonėms lengviau susirasti darbus, tačiau jeigu universitetai išleidžia per daug aukštos kvalifikacijos e, žmonių, tuomet atsiranda tų kvalifikuotų žmonių dempingo problema. Reikia, aišku, ir e, profesinių kvalifikacijų e, tikimo plėtojimo ir tradicijų palaikymą. Reikia, kad e, būtų taip pat suokiama aplinkos apsaugos svarba. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į sugebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos jaunesnioji ir karta, aišku, lengviau pristaiko prie tokių iššūkių. Na ir aš ketinu pateikti e, pakeitimų. Patys. Prašom, pranešė. Thank you, it's a misunderstanding because of the translation. Uh, just some, some comments. Uh... Šioks toks nesusipratimas. Išėjo. Dėkoju už visus komentarus. Aš džiaugiuosi, kad komisijos pateiktas pasiūlymas yra kur kas platesnis negu būdavo anksčiau. Taip pat e, e, derindami skirtingų grupių idėjas turėtume akcentuoti e, skirtingų mažumų kultūros teisės ir turėtume vertinti tas grupės kaip kultūros organizacijų veikėjas. Todėl aš neapsiribosiu tik ODS koncepciją. Dėl mikrobendrovių aš pabrėžiu, kad tai yra labai svarbu ypač naujoms uh, E, bendrovėms, naujai įsisteigusiams bendrovėms, e, mikrokreditai ir panašus e, kitos pagalbos priemonės yra labai reikalingos. Šis sektorius turi neretai pasikauti bankisinė sektoriumi. Kai kalbame apie naujų rodiklių surinkimą, nepamirškime, kad kalbame apie naują veiklos koncepciją, naujoviškas darbo programas apibrėžėme e, pagrindinius artimiausių tikslų tikslus ir labai svarbu, kad poveikio e, vertinimą atliekant būtų vadovaujamasi gerais rodikliais. Komisija tuo vadovaudumasi priima sprendimus dėl kitų metų. Septyneri metai yra ilgas laikotarpis, todėl reikia realiai įvertinti, kas įvyks. Labai ačiū. Ir kaip pranešėjai jau sakė, pakeitimų pateikimo terminas birželio 14 diena 12 val. Svarstymas Liepos 10 dieną, e, rugsėjo 19 kompromisus nagrinėsim ir tą pačią dieną mes balsuosim. Dabar pereiname prie pono Bekerio pranešimo. 22 punktas Jis kalbės apie socialinio verslo iniciatyvą, socialinėms įmonėms plėtoti palankios, aplinko, palankios aplinkos kūrimą socialinių inovacijų ekonomikoje. Tai savo iniciatyvą rengiamas pranešimas. Pone, prašiau, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Užimtumo komitete. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu pateikti savo pirmąjį pranešimą būtent šią temą, tai yra socialinio verslo iniciatyvos tema, nes mes jau būtent e, siekiame atitinkamų tikslų, kurie yra visiems labai reikšmingi, tai būtent e, ekologinės ekonomikos. O socialinės paslaugos, socialinis verslumas tai yra tas variklis būtent šitos ekologinės ekonomikos. Ir labai puikiai um, dirbau su šešėlinės pranešėjais, rengdama šį pranešimą, ir bent jau pirmieji pokalbiai buvo labai pozityvus. Taigi, e, pagrindinės užduotis, kokios yra mano užduotyje. Mes norime e, sustiprinti socialinę ekonomiką. Be to, mes turime padėti pagrindą e, plėtojant socialinį, socialinę verslininkystę ar socialinį verslumą. Taigi, šitas pranešimas apie socialinę, socialinį verslumą yra įtrauktas į kitas socialinės ekonomikos temas. Yra susijusias e, su socialiniu Europos fondu, e, socialinio verslo, taip pat susijęs su socialiniais pokyčiais. Ir, ir su bendra socialinė atsakomybė, kurią mes kartais neteisingai interpretuojame. Iš esmės, tai nėra mano pranešimo tema, bet jinai priklauso prie mano pranešimo pagrindinės minties. Aš norėčiau padėkoti e, jau šiame etape savo kolegams už bendradarbiavimą. Nes mano pranešimo e, filosofija yra e, apibriešta keliais žodžiais. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes turėtume ne tik tai reglamentuotas taisyklės, bet ir tam tikrą erdvę. Būtent tokiam etapui, kuris yra unikalus socialinėje ekonomikoje. Nes dabar mes esame e, tokiam, išgyvent tokį laikotarpį, kai galime suteikti viltį jauniems verslininkams, jauniems žmonėms dalyvauti ekologinėje arba žaliojoje ekonomikoje. Tai būtent tai yra eksperimentavimo arba bandymų laikotarpis kad būtent dabar galėtume eksperimentuoti, o kitais metais galėtume e, stebėti rezultatus to eksperimentavimo. Taigi ačiū na, taip pat ir e, komiteto sekretariatui ir frakcijos e, sekretariatui. Jo darbuotojai man labai padėjo rengiant šį pranešimą. Aš nelabai ką galiu pasakyti apie gautinius terminus. Na, iš esmės, pirmininkė visada tiksliai nurodo, kada teikti pakeitimus. Dėl to aš iš esmės nesakysiu, kada galutinis terminas pakeitimų E, teikimo. Bet kokiu atveju tai yra įnašas į socialinę ekonomiką ir prie šio įnašo prisideda ne, ne tik išpranešimai, bet ir kiti e, kolegos. Pone Kinga Gončia. Ačiū. Aš esu socialistų e, frakcijos šešėlinė pranešėja. Aš norėčiau pasikeisti keliomis mintimis su jumis. Aš žinoma, pritariu ponui Bekeriui pranešėjui, kad tai yra labai svarbi iniciatyva. Uh, būtent e, krizės laikotarpiu ši iniciatyva įgauna ypatingą reikšmę, nes kūrimi darbai visų pirma socialinėme sektoriuje, nes senėja visuomenė ir sveikatos apsaugos bei socialinis sektorius tampa vis svarbesnis mūsų visuomeniai. Ir labai svarbu, kad e, būtų europinių lygių taikomas iniciatyvos, kurios siektų suvienodinti, suderinti e, finansinę ir teisinę aplinką socialiniams įmonėms. Aš manau, kad mes turėtume daugiau analizuoti pranešimo projektą, ypač aptardami apibrištis. Nes dėl tų apibriščių jau buvo tariamas ir anksčiau, siekiant apibriežti socialinį verslą, socialinės įmonės, Mes e, turime atskirti jas nuo e, bendrosios socialinės atsakomybės arba įmonės socialinės atsakomybės. Be to mes turime išnaudoti vidaus rinkos teikiamus privalumus, nes e, daugelis tokių socialinių įmonių dirba valstybėse narėse, tai yra vidaus rinkoje, bet mums reikia, žinoma, ir apibriežti tiksliau šitą užtikrintą arba garantuotą e, finansavimą, kad atitiktų šis pranešimas e, inovacijų regla, e, reglamentą ir kitus reglamentus, kurie yra susijęs su inovacijomis, naujovėmis ir ekonomika. Mes turime užtikrinti finansavimą šioms iniciatyvoms. Galbūt tas finansavimas nebūtų atskiras, bet jisai turėtų būti susijęs su taisyklėmis ir fondais kurie yra nurodyti dabartiniuose reglamentuose. Taigi dabar e, darbo vietų kūrimas remiantis vienodais kriterijais yra labai svarbus tam, kad šios socialinės įmonės galėtų veikti tarp valstybinių lygių. Mes taip pat turėtume parengti e, kriterijus, kaip turėtų atrodyti šiame sektorija kokybiškos paslaugos ir kaip e, turėtų būti įdarbinami darbuotojai. E, Be to mums reikia statistikos, kiek prisideda e, socialinės įmonės prie socialinės įtraukties, prie socialinių paslaugų teikimo. Be to, e, šis sektorius turėtų būti labiau matomas, o daugelį e, valstybių to nėra. Taigi mes turėtume dar daugiau padirbėti su šiuo pranešimo projektu, bet bet kokiu atveju aš manau, kad mes galėsime įnešti indėlį į šį sektorių, kuris tikrai labai svarbus yra tiek socialiniam, e, socialiniams reikalams, tiek kitiems reikalams. E, Pone Hirš, matau, kad dar pasikeitė. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš manau, jo pranešimas yra puikus pagrindas pradėti diskusijoms. Jau buvo minėta ryšių tema. Aš manau, bet kokiu atveju mes turime dar pasvarstyti, ar mes jau e, nus, e, aptartas apibrieštis perimsime, arba kitaip jas apibriešime. E, tai būtent kaip, kaip atrodytų tos, sakykime, įmonės, socialinės įmonės, kurios teikia socialinės paslaugas, pavyzdžiui, kaip žiūrimi senyvi žmonės, arba, arba vaikų darželiai, kaip yra steigiami visą tai turi būti aiškiai apibriešta. Arba mes kalbame apie įmonės, kurios teikia e, tam tikras paslaugas, kurios turi tam tikrą pridėtinę socialinę vertę, kaip pavyzdžiui, jos įdarbina žmonės su negale. Taigi tai yra e, jau kitoks aspektas. Ir čia svarbiausias yra gal darbdavys pavyzdžiui, Münchenė e, gaminami dviračiai į tam tikroje įmonėje, tačiau ten yra įdarbinami žmonės, kurie e, turi negalę. Tai yra truputį kitokia kryptis, bet bet kokiu atveju turime daryti, e, skirti tarp šių dviejų apibriešių socialinės įmonės. Dar minėtas yra tarp valstybinės veiklos pobūdis, čia turi būti aiškiai pasakyta, kur galima bus sertifikuoti tas įmonės, e, kokios galimybės sertifikuoti įmonės, e, kad jos galėtų veikti ir kitose valstybėse narėse. Bet, bet kokiu atveju e, mes tai aptarsime dar susitikimuose su pranešėju, kaip tiksliau apibriežti socialinės įmonės, kaip jas galima finansiškai paremti, kokie fondai galėtų skirti jums lėšas. Taigi, Čia bus pateikta irgi šiek tiek pakeitimo e, šio klausimo. Bet kokiu atveju. Kai... Gali būti, kad e, mes e, parengsime netgi atskirą pranešimą apie CSR. O dabar dar kitas dalykas, 16 punktas - e, socialinė versininkystė. Tai aš manau, kad čia iš esmės kalbame apie e, humanišką verslą. Tai, tai atsispindi ir mūsų pas, pasvarose diskusijose apie kapitalizmą ir apie ją kapitalizmo poveikį visuomeniai. Uh, Nes aš manau, kad e, e, svarbu iš tikrųjų, kas dirba įmonėse, kaip jos yra valdomas. Ir tai visą e, tai reikia suformuoluoti pranešimuose. Kad nagi daugiau niekas nenori pasisakyti, tai poniai Makinter žodis. Thank you, Madam Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik padėkoti pranešėjų už visą nuveiktą darbą ir už pasitarimą su kitomis frakcijomis bendrai. Didelę dalimi remiu pranešimą, e, kurį parengė, prane, e, suformulavo pranešėjas. Ir apskritai mes remiame pastangas e, susijusios su socialiniu verslu, valstybių narių galimybėmis keistis geriausia patirtimi ir panašiai. Porą trejatą dalykų norėčiau paminėti, gal jau esu ir sakiusi pranešėjai apie tai socialinio verslo ir socialinės įmonės apibrėžimas. Angliškai jokio skirtumo čia nesimato, todėl aš manau, kad reikėtų šiek tiek aiškiau apibriežti tuos du dalykus. Aš mielai paremsiu penktąjį punktą, kuriame sakoma, kad socialinis verslas nebūtinai turi užsimti veiklą, kuriame, ne, kuria nesiekiama pelno. Junktinėje karalystėje rastume nemažai pavyzdžių, kai uh, E, bendrovės e, suteikia darbo vietų neįgaliems žmonėms ir jos e, dirba komercinėmis sąlygomis. Be to yra organizacijų, kurios apima keletą valstybių narių. Pavyzdžiui, turime organizaciją, kuri vadasi Mavilas ir ji su įvairiomis prieglaudomis oiduoja seminarus. Aš nemanau, kad uh, dėl to gali iškilti sunkumų. Norėčiau pateikti vieną klausimą dėl šeštojo punkto socialinės įmonės be abejo dirba daugelį rinkų ir skirtingose sektoriuose. Aš e, nežinau, ar ta nevaldoma konkurencija, nereguliuojama konkurencija e, ką nors keičia. Dėl 13 punkto man rūpi, kad pagal steigimo statutą gali tekti uh, atsisakyti uh, tam, tikrų, tam tikro mokestinio suverenumo. Su tuo aš nesutikšiu, bet bendrai už pranešimą pasisakau. Merci. Ačiū. Taigi, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, Prieš suteikdama žodį pranešėjai, aš porą pastabų pati norėčiau išsakyti dėl konteksto. Kadangi yra šiek tiek dviejonių dėl šio pranešimo pavadinimo. E, gana platus jis atrodo, e, bendrai kalbama apie socialinės įmonės, socialinį verslą. Ir apskritai suprantame, kad socialinė ekonomika e, turi būti solidaresnė. Aš norėčiau priminti, kad šiame komitete ir pranešėjų Jarui, vadovaujant apie tai esame kalbėję ir tai turėtume atsižvelgti. Dabar mūsų darbo kalendorius gana keistas, mes išreiškime savo poziciją dėl šio iniciatyvinio pranešimo. E, pranešėjas akivaizdžiai turi labai toli siekiančių ambicijų ir paraleliai mes išreikšime nuomonę apie ponios Okonį ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto uh, nuomonę, kur konkrečiai, pranešimą, kuriame yra konkrečiai reaguojama į komisaro Barnie pasiūlymą dėl e, finansavimo mechanizmo socialiniam verslui. Taigi, e, ponios Steinriuk pranešime bus e, susikertančių aspektų. Todėl mes turėtume būti atsargesni. Šis savo iniciatyva rengiamas pranešimas E, jis yra labai svarbus ir jis turi duoti e, tam tikrą signalą, bet čia mes neturime kažko išradinėti, nes turime žinoti, ko mes norime. Jeigu mes norime sukurti didžiulį e, tokių diskusijos e, idėjų katalogą, tai e, turime nepamiršti, kad savo rengiamis pranešimai paruošiami gana retai ir todėl jie turi būti gana vertinami aukštai. Šiame pranešime mes turime aiškiai apibriežti, koks jo tikslas, ką mes norime pasakyti, rengdami jį savo iniciatyvą. Bet aš nebejoju, kad pranešėjas e, tokioje dvasioje ir dirba. Ir dabar jam suteiksiu žodį, kad jis padarytų išvadas po pirmojo pasikeitimo nuomonėmis. Ačiū, panė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. E, pasakysiu tik kelias pastabas. Man atrodo, kad iš tikrųjų įvairių pranešimų e, galutiniai terminai verčia netgi nusišypsoti. Nes yra ta, tam tikri sąlyšiai tarp aptariamų temų. Todėl reikėtų galbūt labiau suderinti pranešimo pateikimo terminus. Tačiau taip nepavyksta. Todėl aš tengiuosi šitame pranešime atsižvelgti į tai, kad yra įvairių nuomonių, įvairių strategijų. Ir čia šiuo atveju kalbama apie investicinį fondą, galbūt taip, kaip skamba paradoksaliai socialinėme versle, Ir taip pat kalbame apie įmonių socialinę atsakomybę. Taigi, man spektras e, klausimų aptariamas labai platus. Ir iš komisijos iniciatyvos aš aiškiai matau, e, kad yra tam tikras noras įtvirtinti socialinį verslą. Ir aš norėčiau šitą intenciją, šitą tendenciją sustiprinti. Tai būtent, kad socialinis verslas būtų vystomas ir būtų skiriama parama jo vystimui. Be to būtų saugomas, apsaugomas atitinkamas dabartinės. E, būtent daugybė struktūrų yra e, Europoje, sakykime, nuo Raudonojo kryžiaus iki įvairių remonto dirbtuvių, kurios e, būtent teikia socialinės paslaugas, kurių veikla yra panaši. Ir e, iš esmės tokių įmonių poreikis tik tai didės ateityje. Kitas dalykas. Mes turėtume išnaudoti galimybės, arba kitaip pasakysiu, to, tas galimybės a, pabandyti įgyvendinti, išnaudojant atitinkamą įmonių potencialą. Nes taip mes galėsime padaryti geresnį poveikį arba didesnį poveikį socialiniai ekonomikai. O tam reikia, žinoma, tam tikrų inovacijų, kurias reikia apsaugoti mūsų teisės aktais. Aš e, tikiuosi, kad mes visi suprasime, kad siekiame bendro tikslo ir galų galę mūsų pranešimas bus tinkamai parengtas. Donc... Puiku, ačiū. Taigi, pateikimų pateikimo pagrindas yra birželio 5, svarstysime birželio 20, kompromisiniai bus parengti ir dėl jų bus balsuojama Liepos 10. Dabar 23 punktas, ponios McIntyre pranešimas dėl mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir verslo galimybės. E, nuomonės projektos svarstymas. Jis e, e, pra, pranešimą rengia įtre komitetas. Pronė, prašom žodžius jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Paaiškinsiu. Čia yra užimtumo komiteto nuomonė pranešimui, kurį rengia įtre komitetas. Tai yra įtre pranešimas savo iniciatyva dėl mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo ir verslo galimybių. Kaip užimtumo komitetas, aišku, mes daugiausia dėmesio skiriame užimtumo pusį. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliam pranešėjams, nes jie jau man pateikė savo reakciją į mano pradinius pasiūlymus. Aš pasistengiau juos įtraukti ir tikiuosi, kad ir toliau dirbsime bendradarbiavimo dvasia. Kaip visi žinote, kadangi galima tik tai nuomonėje, nuomonės apimtis yra 1500 ženklų, visko, ko nori, neįmanoma patalpinti. Aš pateiksiu papildomų pakeitimų pati ir projektą naudoju sukurti pagrindui, kuriuo galėtume pasinaudoti ir parengti konkrečią gerą glaustą nuomonę. Aš tikėjausi kad galėsiu įtraukti pono Šrioderio idėją dėl vieno langelio principo. Tikiuosi, kad jį vėliau pateiks tą pakeitimą, kad jį galėtume įtraukti. Yra daug faktų ir skaičių, kai kalbama apie MVI vaidmenį, aš nešvaistysiu jūs laiko ir visko nekartosiu. Tačiau man įdomu yra tai, kad kadangi MVI parūpina 19 milijonų darbo vietų, 30 tų darbo vietų procentų yra mikro įmonėse ir mikro įmonės turėtų būti tos, kurios turėtume skirti daugiau dėmesio. Darbavausi su pagrindinio komiteto pranešėju ir pasistengiau nedubliuoti jo darbo. Norėčiau E, jį papildyti visgi. Ir jis pritarė mano devintajam punktui, kuris turėtų palengventi mikro įmonėms išlaikyti MVI testą. Tai yra kiekvieną kartą, kai ta, rengiamas teisės aktas MVI ir ypač mikroįmonės reikės žvelgti. Aš mielai kviečiu šešėlinius pranešėjus komentuoti mano nuomonę ir tikiuosi toliau su jais dirbti. Merci, Madame Steinrück. Puis... Ačiū, ponė Steinrück. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbima kolegė McIntyre, mėly kolegos. pranešėja iš socialistų frakcijos, ponė Reitner, negalėjo atvykti ir paprašė perskaityti jos nuomonę. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad jau prieš rengiant nuomonę buvo pakviesti viešėliniai pranešėjai ir tikiuosi vaisingų diskusijų ir kad didžioji dauguma pritars šiai nuomonėje. Dabar dėl nuomonės projekto. Mes tikriausiai visi norime, kad visos frakcijos suteiktų tinkamas darbo galimybės mažoms vietinėms įmonėms Ir kaip ponia Makintair sakė, mažos vidinės įmonės iš tikrųjų yra vienas svarbiausių darbdavių ES. Kogi mes siekiame? Tai mes norime užtikrinti ekonomikos augimą, ekonomikos našumą ir apskaitai ekonominių tinkamų rezultatų kad būtent būtų suteiktos tinkamos sąlygos dirbti tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Į tai dėja nuomonė nelabai atsižvelgta iš esmės tik pakartojama ta, tos pačios banalios frazės apie mažų vidutinių įmonių svarbą. Tačiau neturima per daug nepasakoma apie darbuotojų padėtį. Aš manau, kad parlamentai tiek Europoje, tiek Europos parlamentas turėtų atsižvelgti į šią situaciją. Būtent, kad tam tikros nuostatos uh, būtų, e, tam tikrų nuostatų tiksliau e, būtų laikomasi dėl mažų vidutinių įmonių pernelyg didelio neapkrovimo biurokratinėmis e, kliūtimis. Būtent, kad turėtų būti didesnis atkreiptas dėmesys į darbuotojų sveikatą ir socialinę apsaugą. Aš manau, kad turėtų būti nustatomos minimalios taisyklės E, kalbant apie e, įmonių aplinką. Ir mes neturime sukelti didesnių kliūčių arba sukelti didesnės rizikos mažoms vidutinėms įmonėms negu didžiosiams įmonėms. Aš manau, kad tam pritars dauguma. E, pavyzdžiui, mažose įmonėse, kaip, kaip pavyzdžiui, panės Redner šalyje Austrijoje, daugelis įmonių yra mažų, tai yra iki dešimt darbuotojų ten dirba ir jos joms taikoma išimtis iš e, e direktyvos. Todėl mes, e, e, e, mes socialistai nenorime, kad būtų taikomas dar papildomos išimtis mikro įmonėms, nes darbuotojai turi būti apsaugomi, o jūs savo nuomonę neatsižvelgite į tai, kad geri darbo standartai būtent prisideda prie to, kad įmonės dirba našiai. Mes užimtumo komitete turėtume ginti darbuotojų interesus Europoje ir pasirūpinti, kad būtų sukurtos tinkamos darbo sąlygos, ypač e, a, a, tokio atveju, m, kai siekiame didesnio našumo ir ekonomikos atsigavimo. E, Ačiū, ponas Binio. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai Buvo puikus bendradarbiavimas, e, su, puikiai buvo bendradarbiavimas su juo. Be abejo, nes e, šis dokumentas labai svarbus dabartinėme ekonominėme kontekste. Mažos ir vidutinės įmonės ir mikro bendrovės e, gali klestėti ir jos gali prisidėti prie e, to ekonominio stagnavimo pabaigos. Be abejo, tam tikrų e, E, ekonominių skirtumų bus, tačiau yra pasiektas sutarimas, kad reikia gerinti verslo aplinką mažoms ir vidutinėms įmonėms bei mikrobendrovėms. Girdėjome išreikštą susirūpinimą, kad administracinės naštos supaprastinimas gali sumažinti socialinę apsaugą darbuotojams, bet jeigu mes protingai elgsimės, tai taip nesitiks. Be to, mes e, galime supaprastinti e, esamą padėtį, išlaikydami e, darbo sąlygas geras. Junktinėje karalystėje sveikatos ir darbo apsaugos taisyklės yra sukurtos taip, kad mažoms bendrovėms jas būtų lengviau pritaikyti, jos nėra kažkokios klaidinančios ar pavojingos, jos tik supaprastina visą darbo procesą. Aš pats esu e, asmeniškai susipažinęs su labai mažomis įmonėmis ir aš puikiai žinau, e, ką reiškia, kai vienas žmogus yra atsakingas už atskiro teisės akto įgyvendinimą ir visų apskaitos knygų tvarkymą. Mikrobendrovėje nėra atskiro departamento, e, kuris yra atsakingas už įstatymo įgyvendinimą. Paprastai vienas žmogus turi padaryti praktiškai viską, ką reikia. E, privalome apie tai pagalvoti. Visiškai sutinku, kad negalima uh, E, e, sukelti rizikos sveikatos e, užtikrinimui ir darbo saugai. Žinau, kokių rib, apribojimų yra šioje nuomonėje, nes tai yra įtre kompetencijos pranešimas ir aš e, labai gerai žinau, su kokiais sunkumais ponė McIntyre susidūrė. E, teiksime pakeitimų, jais norime e, atspindėti pateiktus gerus pasiūlymus ir išsaugoti gerą turinį. Neperžingsime savo įgaliojimų ribos ir daugiausia galvosime apie tokius dalykus kaip e, mažų įmonių galimybė naudotis e, elektroninė valdymo sistema, e, kitos administracinės galimybės leidžiančios mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mikroįmonėms plėsis ir galbūt naujų darbuotojų darbinti. Uh, Aš e, žinau, kad kitos frakcijos irgi teiks pakeitimų ir bendrai tikiuosi, kad pritarsime šiam svarbiam pranešimui. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Becker, paskui ponas Šriuder. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri, kaip jau pastebėta, labai konstruktyviai ir e, labai glaudžiai bendradarbiauja su šešėliniais. Ir tai aš tikrai džiaugiuosi tuo. Dabar dėl pačios temos. Aš manau, kad yra atskiri skaičiai, kuriuos norėčiau paminėti, kurie yra labai logiški. Jeigu mes žinome, kad 23 milijonai mažų rytinių įmonių sudaro beveik 99 procentus visų įmonių Europoje, tada mes suprantame, kokia reikšmė tenka šioms mažos vidutinėms įmonėms Europos ekonomikoje. Ypač tokiu atveju, kai mes žinome, kad šitos mažosios įmonės yra daug atsparesnės kriziai negu didžiosios įmonės. Todėl labai verta pasidomėti, kurgi mes galime šią, šią ekonomikos e, sryčiai e, palengvinti darbo ir veiklos sąlygos. Ir, žinoma, nepakenktami darbuotojams. Ir e, galbūt sakykime, palengvinus tas sąlygas, mes netgi padėsime toms mažosioms vidutinėms įmonėms, sakykime, sumažinus administracinę naštą, jos galės priimti, sakykime, dar papildomą darbuotoją. Ir aš, aš suprantu, kad šitos įmonės yra labai svarbios, ypač kuriant darbo vietas. Dar vienas dalykas tai yra mikrofinansavimas. E, tai yra, sakykime, kaip Erasmuso stipendijos jauniems E, jauniems verslininkams. Ir aš manau, kad e, profesinis mokymas, kuriame mokomasi kelių dalykų, iš esmės dar padėtų siekti mūsų bendrų tikslų. Tai e, norėčiau padėkoti dar už šias mintis ir už patį pranešimą pranešėjai. Ja, zunächst vielen Dank. Es ist richtig. Pane Šioder, Iš tikrųjų labai svarbu panagrinėti e, šio pranešimo turinį. Tačiau, žinoma, po visų diskusijų, nors buvo išsakyti daug įdomių minčių, netrandu aš tų minčių pačiam pranešime. Iš esmės, aišku, kad mes turėsime pasvarstyti, kaip mes galime atsižvelgti socialinius aspektus šiame pranešime. Mes nesame ekonomikos komitetas arba e, pramonės komitetas, kuriame balsuojama dėl apskritai mažų vidutinių įmonių, dėl jų veiklos. Mes turime pasvarstyti dėl kitų dalykų. Tai būtent mes esam užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, o mūsų tikslai kiti, kiti yra, o vi, mūsų tikslų čia nelabai ir yra tam pranešime. Todėl mes turime pasidomėti, kokia yra mūsų komiteto kompetencija rengiant tokius pranešimus. Ir, e, ir e, e, ponia Regner būtent tai ir pasakė, kad vis dėlto mes turėtume eiti kitą kryptimi. Mes galbūt sutarėme dėl tos krypties, tačiau ta kryptis visiškai neatsispindi pranešime. Čia pranešimas turėtų dar būti smarkiai patobulintas. Ačiū. Nematau, kad dar kas norėtų pasisakyti, todėl suteiksiu žodį mūsų pranešiai, e, poniai Makintaja. Dėkuoju visiems šešėliams pranešėjams už pastabas. Būčiau dėkinga, jeigu ponia Steiner perduotų visas nuomonės poniai Regner, nes aš visiškai sutinku, kad reikia užtikrinti, jog darbuotojai bet kokiame versle turi turėti tą pačią apsaugą. Todėl pasikalbėjusi su ponia Regnerai traukė aštuntą punktą dėl sveikatos, saugumo ir lygybės tikslų. Dėkuoju ponui Benjonui už tai, kad jis pasakė, jog mes norime, kad mikroverslui būtų lengviau laikytis teisės aktų. Nenorime daryti skirtumo tarp darbuotojų viename, vienokiame versle ar kitokiame. Tiesiog norime, kad būtų lengviau vieno žmogaus įmoniai lengviau laikytis įstatymų. Todėl norėjau įtraukti ir ponios Šioderio pasiūlymą dėl vieno langelio principo, nes tai buvo minėta ir šešėlinių pranešėjų sustikime. Aš paminėjau tos, tą vieno langelio principą, tačiau kadangi yra ribos, kiek teksto galima įtraukti, aš tikiuosi, kad bus pateiktas pakeitimas. Išklausiau visų ir e, lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad, kad parengsime nuomonę, kuri bus priimtina visam komitetui. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Pakeitimų pateikimų terminas Virželio e, e, 5 diena svarstysime birželio 20, kitą dieną dėl jų balsuosime, o įtre komitetas e, svarstys ir išreikš savo poziciją Liepos 11 dieną. Taigi tiek dabar diskusijos. Dabar aš turėčiau pristatyti e, klausimą žodžiu e, ir rezoliucijos projektą, kuris išplauks iš to klausimo žodžiu. Turiu galvoje iniciatyvą e, apie kurią kalbėjo koordinatoriai, jie ją norėjo iškelti, kalbam apie tai, e, kokiu, užim, apie užimtumo aspektus susijusius su MVI tenkančios e, reglamentavimo naštos mažinimu. Pone Makintaja kalbėjo apie tai, įtre komitete yra svarstomi tokie dalykai ir dabar Europos komisija teikia naujų dokumentų, kuriuose socialinės e, dimencijos aspektas šioje politikoje yra e, nepakankamai atspindėtas. E, aš kaip koordinatorė turiu pristatyti Jums šį klausimą ir rezoliuciją. Klausimo e, žodžiu projekte, kuris bus aptartas bendroje diskusijoje su įtre komiteto e, tą pranešimų dėl MVI, mes e, pabrėšime tokius klausimus, kokia yra rizika, kad administracinės naftos naštos sumažinimas e, pablogins ar nepablogins darbuotojų socialinių sąlygų e, tokio tipo bendrovėse. O ant Antra klausimų grupė bus susijusi su tuo, kaip mažos ir vidutinės įmonės ir labai mažos mikro bendrovės galėtų optimaliai e, pagerinti darbuotojų atstovavimą profesinėse struktūrose. Taigi mes turime galvoti e, darbuotojų ir darbdavių atstovavimą. E, pateikiant šį klausimą komisijai, mes norime išsiaiškinti, kokiamis priemonėmis mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti mikrofinansavimo galimybėmis, kurios yra sukurtos e, mūsų kadencijos pradžioje. Rezoliucijos projekte, kuris jums yra padalintas, e, mes surašome ir klausimo svarbiausius elementus Pirmiausia, be abejo, primename, e, kokie iššūkiai laukia mažų ir vidutinių įmonių. E, turiu galvoje darbo vietų lankščią sistemą, lankstumą. Apgailestaujame, kad nedaug valstybių narių yra numačiusios. Uh, e, mm, pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal nacionalinės procedūras. Mes suprantame, kad kiekviena valstybė narė turi turėti savo uh, E, teisinės nuostatas, kuriomis galėtų patikrinti, kaip tokie teisės aktai įtakos MVI veiklą. Ir kaip e, administracinės naštos mažinimas pakeis jų darbo sąlygas. Mes e, kalbame ir apie tai, kad mikro bendrovės turėtų būti įtrauktos. Tuo pat metu pabrėžėme, jog mums nerima kelia tai, kad socialinės apsaugos ir darbuotojų teisės gali būti nepakankamai apsaugotos. Kita vertus, kalbame apie dabartinį konvencijos, e, padaraus darbo konvencijos sąlygų įtvirtinimą. Mes laikomės komisijos iniciatyvos, kurioje yra kalbama apie dešimt teisės aktų. Administracinių požiūrių jie yra sunkiausi mažoms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti. Mes kartu su komisija kūrėme Europos informacijos centrą, tam tikrą gerosios praktikos formą. Mes atsakysime į atstovų klausimus. Pirmiausia, tai bus e, e nepriklausomi darbuotojai. E, tokiu būdu užtikrinsime, kad socialinis dialogas būtų užtikrintas ir e, su mažomis ir vidutinėmis bendrovėmis ir juos atsvandžiomis organizacijomis. Sveikiname tai, kad Europos komisija e, nusprendė pagerinti finansavimą pagal struktūrinius fondus, tai itin svarbu labai mažoms bendrovėms, kaip ir MVI ir galiausiai manome, kad bendrai valstybės narės turi e, propaguoti versliškumo e, kompetenciją, švietimo ir mokymo sistemas turi pagerinti. Kalbame apie įvairias iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamas kalbų mokymasis, pirmiausia mažų vidutinių ir labai mažų įmonių darbuotojams, e, tokių struktūrų e, darbuotojų profesinis lavinimas yra nepaprastai svarbus. Mes e, siūlome, kad visos nuostatos susijusios su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis būtų taikomos ir e, vadinamiesiais nepriklausomiems darbuotojams. Apie tai mes kalbame ir pranešime dėl, dėl fondo dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių. Ir devintajame straipsnėje e, mūsų įvardinti iššūkiai yra surašyti. Taigi, matote, kokios e, yra pagrindinės šias rezoliucijos mintys. E, norime palengvinti MVI reglamentinę, tenkančią reglamentinę naštą, tačiau dėl to negali būti išjudintas uh, socialinių nuostatų pamatas ir socialinis dialogas turi išlikti toks efektyvus, koks jis yra dabar. Dabar pasisakyti prašė ponas Clark, o paskui ponas Benjum. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš e, sutikčiau tiek su pranešimu ir su e, klausimo. Jūs esate visiškai teisi, ponė pirmininkė. Švietimas iš tikrųjų labai svarbus, e, kalbant apie šį aspektą. Tačiau aš galėčiau, norėčiau pasiūlyti, kad visa pagalba MVI prasideda nuo to, kad biurokratinė našta sumažinima. Tai aš turėčiau pasiūlyti, kad turėtume sumažinti pačią didžiausią uh, E, kliūti mažoms mikro įmonėms, kurios turi tik tai vieną darbuotojų. E, tai e, kad būtent jos galėtų įdarbinti žmonių, kad ir nebūtų, nepatirtų tokias didelės administracinės našos. Tai kad būtų, čia kalbama apie nepriklausomas organizacijas, kurias turėtų būti sukurtas mikro įmonėse. Iš tikrųjų, mes e, e, trukdome e, tam, tai mikro įmoniai su tokiais reikalavimais vykdyti savo veiklą, nes ar jisai galės sukurti tokią nepriklausomą organizaciją, ar jis galės a, a, skirti tam laiko. Tai aš manyčiau, kad to nebūtina. Tačiau Aš ir komitete, ir plenarinėme posėdėje paklausiau komisijos nario Andoro, jis, e, kaip jis ketina e, pagelbėti MVI, e, būtent sumažinant administracinę naštą. Ir nebuvo atsakymo. Aš nežinau, ar jis tą atsakymą pateiks ir dabar, kai, ypač kai komisijos pirmininkas Baroso pats pasakė prieš dviejus metus, kad biurokratinė našta smaugia mažasius vidutinės įmonės. Taigi, tačiau iki šiol nieko nenuveikta ir jokio atsakymo. Taigi dabar, e, ponė pirmininkė, dabar jūsų e, klausimo trečioji dalis kuri yra susijusi kokių, e, su, su klausimu, kokiu priemonių komisija ėmėsi, siekdama stebėti MVI ir labai mažų įmonių galimybės gauti bendrijos finansavimą ir pranešti per rezultatus parlamentui. Iš tikrųjų, mm, iš esmės, ar, ar ES apskritai rimtai žiūri į mikro įmonės ir ar siekia jiems suteikti pagalbą. Ačiū. Žinoma. Jūs e, galite dar diskusijoje pasisakyti tą, tuo klausimu. Dėkoju už Jūsų pranešimą. Manau, kad čia yra daug gerų minčių akivaizdu, kad tai turi daug bendro su ankstesnių pranešimų, kalbame iš esmės apie tuos pačius dalykus. Šiek tiek buvau nusivylęs komisaro Andoro atsakymu praėjusią savaitę Strasbūre. Manau, kad jis e, buvo tiesiog nusteikęs labai gynybiškai, kai kalbama buvo apie reguliavimą. Šiame pranešime mes matome tam tikrų pozityvių idėjų to mums reikia, mums reikia pozityvių idėjų. Nebūtinai turime su jomis sutikti, tačiau po diskusijų matome, kad yra daug gerų minčių. Dėl vieno dalyko turime būti atsargus e, su reglamentavimu. Tai yra nacionaliniai sentimentai, nacionaliniai jausmai. Žinau, kad Junktinė karalystėje ypač spauda labai jautriai reaguoja reguliavimo mintis. Todėl turime atsargiau elgtis e, rengdami teisės aktus, reglamentus. Taip pat turime kruopš, daug pagalvoti apie skirtingas ekonominės sąlygas įvairiose valstybės narėse. Ir kai galvojame apie darbuotojų socialinę apsaugą, kaip sakiau anksčiau, aš nepritariu tokiam niuriam požiūriui kad reglamentavimo supaprastinimas iš karto reiškia darbuotojų socialinės apsaugos prastėjimą, jeigu mes būsime protingi ir teisingai, atsargiai elgsimės, tai nebūtinai taip turi būti. Su vienu dalyku labai smarkiai sutinku, tai yra idėja, kaip gerinti mažo verslo įnašą E, su socialiniais partneriais kartu. Ne tik, kad jos yra ignoruojamos, ta prasme, labai dažnai valstybė narių yra ignoruojamos konsultacijose. Rengiamos konsultacijos, kuomet atsižvelgia į profsąjungų, į didesnių įmonių nuomonę, bet e, į mažųjų įmonių nuomonę neatsižvelgime. Tai yra vienas iš veiksnių, kuomet e, rengiant teisės aktus e, lengviau kalbėti su didelėmis įmonėmis, bet nemažasnėmis. Todėl mintis įtraukti smarkiau mažas įmonės yra puikiai ir reikėtų jai pritarti. Dėl pono Klarko pasisakymą dėl to, kad būtų paskirtos e, reprezentacinės e, organizacijos. Manau, kad e, daugelį valstybių narių yra tokių organizacijų, mažasis verslas įvairiuose sektoriuose turi tokių organizacijų, priekybos asociacijų, kurios pasisako reguliariai, kai yra teikiami teisėkuros pasiūlymai. Nesu įstikinęs kokiu būdu tai yra tai papildomas e, kažkoks papildoma mintis, e, ar yra valstybių narių, kur to nėra. Norėčiau paaiškinimo, ką tai iš tikrųjų reikštų. Pabandysiu pateikti pakeitimų tiek pačiam klausimui ir rezoliucijai. Ir tikiuosi, kad jie bus laikomi konstruktyviais ir tikiuosi, sulauksime gero bendradarbiavimo šio klausimu toliau ir gero dokumento. Ačiū, ponia Šrodar, po to ponia Makintar. Man svarbu šioje temoje. Pirmiausia, čia kalbu apie rezoliuciją. Komisijos dokumentas dėl Štauberio pranešimo. Priedą ten yra nurodomos išimtis, būtent susijusios su darbo teisė ir su darbuotojų mhm. apsauga mažoms vidutinėms įmonėms. Tačiau aš manau, kad mes tam negalime pritarti. Būtent toms išimtims. Nes aš manau, kad tai yra pagrindinės teisės, darbuotojų teisės ir jos yra reikšmingesnės už administracinės naštos sumažinimą mažoms vidutinėms įmonėms. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. komandiravimo direktyvoje mažoms vidutinėms įmonėms netaikoma. Jeigu tai būtų paslaugų sektorija, kur yra tik tai mažos vidutinės įmonės, įmonėms, tada, jeigu iš tikrųjų būtų taikomas tokias išimtis, tada darbuotojai šiame sektorėje tikrai nebūtų apsaugoti. Ir ginčio, pavyzdžiui, atveju jie būtų nukentėjusioje pusė. Ir tai būtų užtikrinamas socialinis dempingas. Ir tos e, mažos įmonės, kurios dirba e, paslaugų sektoriuje, kurios sudaro praktiškai 99 procentus visų įmonių šiame sektoriuje, e, būtų pasmerktos mažinti atlyginimus darbuotojams. Nes komandiruoti darbuotojai iš kitų šalių galėtų dirbti už mažesnį uh, E, atlyginimą, jos galėtų netgi tos įmonės e, tokį socialinį dempingą taikyti ir kitose valstybėse. Ir tokiu atveju įvyktų nesažininga konkurencija su tomis įmonėmis, kurios sąžiningas yra ir taiko didesnius atlyginimus darbuotojams, e, remdamosi nacionaliniais įstatymais. Tai mes turėtume aiškiai pabrėžti, kalbėdami apie šį pranešimą ir aš manau, kad šiame klausime ir rezoliucija mes turėtume tai būtent ir pabrėžti, kad nebūtų tokio socialinio dempingo. Labai ačiū, ponė Makintai, paskui. Thank you, Madam Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir visi kiti prieš mane kalbėję, aš labai sveikinu ypač e, tą norą parengti rezoliuciją šią temą. Ir aš labai jums pavyzdžių, jūs galėjote rašyti į šį pasiūlymą, e, surašyti žymiai daugiau pastraipų ir daugiau idėjų, negu į nuomonę galime parašyti. Aš esu tikra, kad e, kolegos pateiks pakeitimų, kaip jau anksčiau kalbėjusi sakė, labai konstruktyvių turėtų būti pateikta. Man ypač patinka tai, ką jūs pasakėte dėl uh, mažų ir vidutinių įmonių bendrovės susijimo su e, verslumo mąstysena. Ir e, naujai steigiamos įmonės ir savarankiškai dirbantys žmonės gali labai daug e, prisidėti mažinant nedarbą ES. Kolegos kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės ir e, mikro bendrovės, kurios steigia e, nepriklausomas atstovavimo institucijas. Aš pati esu turėjusi mikro bendrovę ir priklausiau e, mažų įmonių federacijai, pati buvau įstojusi į tą federaciją. Tai jeigu būtent apie tai čia ir kalbama, tai aš visiškai remiu tokią mintį. Taip pat pripažįstu, kad yra tokių institucijų daugelie valstybių narių jau dabar, jos jau veikia ir mes jokių būdų nenorime sukurti dubliavimo. E, Svarbu skatinti valstybės narės keistis gerą praktiką ir e, daugas iš to, kas čia surašyta, man atrodo, pakan, labai gerai ir aš e, tikrai norėsiu su jumis toliau tą dokumentą turkti. Richard Halp. Paní předsedkyně, já si připadám, jako když se bavíme o nějakém útoku. Pone pirmininkė. Ar mes čia kažkokį tai utopinį sapną matom? Ar mes iš tiesų kalbam apie socialinį dialogą mažose ir vidutinėse įmonėse? Mažoje ar vidutinėje įmonėje profesinės sąjungos negalime turėti. Savininkas sakys, man profsąjungos nereikia, aš to žmonės ir taip kiekvieną dieną matau. Antras dalykas, kalbam apie darbo vietų kūrimą. Tačiau rinkas, kuria, e, darbo vietas kuria rinkos. Jeigu stambios bendrovės atleidžia žmonės, jeigu stambios bendrovės išsikelia už ES ribų, tai kasgi pirks tas paslaugas? Aš galiu pirkti paslaugas tik jeigu gaunu atlyginimą. Visa tai man atrodo kaip e, visiškas tuščias svajonės. Kam tas darbo vietas kursime, ką tie žmonės darys? Nemanau, kad čia e, reikėtų pūsti miglai akis tokiomis iniciatyvomis. Kas be būtų komisaras Špidla, Randoras, e, tegu jie teikia pasiūlymą uh, E, darbo srityje ir valstybės narės pradeda cypti apie subsidiarumą, tradicijas ir kitokius darbo būdus. Jos teigia, kad nori išlikti konkurencingos, e, išlaikyti mažus atlyginimus, silpnas profesinės sąjungas ir laužomus įstatymus. Ačiū, kad sugražinote realybę, bet e, manau, kad E, būtent dėl to, kad toks dviveidiškumas gyvena Europos Sąjungoje, egzistuoja Europos Sąjungoje, mes privalome išsakyti, kaip e, mes matome padėtį. Ir būtent ES konkurencingumo klausimas e, turi būti keliamas visose valstybėse narise, bet kita vertus, kiekviena valstybė narė kaip paskutinis kalbėtojas Richardas Falbers priminė, visuomet akcentuoja subsidiarumą. Subsidiarumo tema labai jautri. Europos parlamente mes subsidiarumą irgi turime akcentuoti, bet parlamentas tą vienai per kitaip turi priminti, kokie yra socialiniai Europos pamatai. Jeigu Europos parlamentas, rengdamas vieną pranešimą po kito, reikalaus MVI raidą ir e, įmonių steigimo palengvinimą, bet nieko nesakys apie socialinius reikalus, tai e, sukursime e, net be, tokias kišenės be, be teisės, be įstatymo galiojimo. Jokių būdų ne to mums reikia ir mes tikrai to nenorime. Dėl informavimo klausimo, dėl socialinio dialogo, dėl uh, E, profesinio lavinimo, dėl socialinių klausimų sprendimo mažose ir vidutinėse įmonėse. Aš būtent manau, kad stambiosiuose bendrovėse e, steigėsi profesinės sąjungos ir socialinis dialogas būtent ten prasidėjo, ten jis buvo išrastas stambiųjų įmonių ekonominėme modelyje. Tačiau dabar, kai periname pri kitokių bendrovų, mes turime kelti klausimą, kaip jų sąlygomis būtų galima spręsti socialinius klausimus. Iš čia ir išplaukia tie klausimai, apie kuriuos jūs dabar kalbėjote ir kuriais aš įsivaizduoju bus pateikta pakeitimų. Ponas Binjon apie tai kalbėjo. Turime pripažinti atstovaujamųjų institucijų nepriklausomybę. Be bejonės e, toks socialinių klausimų formulavimas yra labai novatoriškas, aš tai puikiai suprantu, bet jeigu mes to nedarysim, jeigu mes nekalbėsim, nieko ir neįvyks. Aš galiu pateikti pavyzdį. Nepriklausomai nuo socialinių klausimų. Jeigu norime, pavyzdžiui, viskas, ką mes dabar kalbame apie ekologinę darbo tvarkę, apie socialinę ekonomiką, apie tvarę ekonomiką, turi tapti realybę. Neužtenka e, Paryžyje, Briuselėje ar Londone skambes kalbas sakyti. Ar, ar Europos tarybai skelbti kažkokias tai gražius teiginius. Reikia, kad ūkio veikėjai tą strategiją pradėtų įgyvendinti. Ir kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie E, statybų sektorių. Nuolat sakome, kad pastatų atnaujinimas turi vykti, panaudojant kuo daugiau ekologiškų ir tvarių statybinių medžiagų. Jeigu statybininkai, jeigu mažos ir vidutinės įmonės, kurios yra statybų sektoriaus pagrindas taip nesielgs, tai mes nieko ir nepadarysime. Lygiai tas pats ir su socialiniais reikalais. E, mokymo klausimas, mažų ir vidutinių įmonių struktūros klausimas, sąrangos klausimas turi būti keliamas. Manau, kad tai yra viena iš temų, kurią turime kelti ir tą būtent darome teikdami šį pasiūlymą rezoliucijai. Visiškai pritariu ponios Šrioter nuomoniai. Ji sakė, kad Štoiberio pranešimas siūlo pritaikyti tam tikras darbo teisės išimtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, tai negali būti e, mums priimtinas sprendimas. Bet tiesa yra ta, kad iš tiesų reikia būti kūrybiškiems ir pritaikyti MVI struktūrą. E, socialinės teisės ir darbo teisės sąlygoms ir jų praktiniam įgyvendimui. Dėl pronios mokintaje pranešimo aš galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas rezoliucijai leis e, visiems aiškiai e, išdėstyti, ką norime per pakeitimus. Pone Makintaja, aš jokių būdų nenoriu, kad jūs man pavydėtumėt. Aš esu tikra, kad per pakeitimus mes atkursime teisybę ir lygybę tarp e, mūsų abiejų pranešimų. E, mes šiandien e, dar nekalbam apie lygybę, bet aš esu tikra, kad padėtis bus ištaisyta. Savo ruoštų e, galiu pristatyti pakeitimų pateikimo terminą. Ši rezoliucija ir klausimas žodžiu bus teikiami paraleliai su ponios McIntyre dokumentu. Taigi, birža, pakeitimų pateikimo terminas birželio 5. Svarstymas įvyks 20 birželio, o balsuosime 21. Dabar periname prie kito mūsų darbos varkės svarbaus klausimo. Kalbėsime apie ponios Birgit Sipel pranešimą dėl pasiūlymo Europos parlamento ir tarybos direktyvai e, dėl viešųjų pirkimų organizavimo. Šis pranešimas priimamas pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką. Vidaus rinkos komiteto e, kompetencija. Čia. Pone pranešėja, pone nuomonės referentė, pristatykite, prašom, mums e, savo dokumentą. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo formuluotės, kurią pateikė komisija įžangoje šios direktyvos. Ten kalbame, kad e, viešieji pirkimai ateityje turėtų labiau paremti visuomenės tikslus ir Europos 2020 tikslus. Ir būtent ne tik kalbant apie aplinkosaugos, bet ir apie socialinius tikslus. Aš manau, kad e, toks požiūris yra labai teisingas ir geras, tačiau turiu konstatuoti, kad pačiuose straipsniuose E, šios nuostatos neatsispindi. Vadinasi, e, komisijos pasiūlymas netitinka mūsų lūkesčių. Todėl mes, kaip užimtumo komitetas, turime pagerinti šį pasiūlymą. Europos e, sąjunga būtent paskirsto 18 procentų visų lėšų per viešosius pirkimus. Todėl aš manau, kad viešieji pirkimai yra svarbus svertas efektyviai panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas ir siekiant kuo, daugia, kuo didžiausios naudos visiems suinteresuotams šalims. Aš savo pranešime atkreipiu didžiausią dėmesį socialinius kriterijus, į tinkamas darbo vietas ir kitus socialinius aspektus. Aš tik tai paminėsiu kelis aspektus. Aš manau, kad pirmiausia, mažiausios kainos kriterijus turėtų būti išbrauktas. Nes praktiškai atsitinka taip, kad dauguma konkursio organizatorių pasirenka pigiausią pasiūlymą. Aš, aš manau, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus yra pakankamai lankstus kad būtų galima atsakingai panaudoti viešasios lėšas. E, darbo ir socialinės teisės normos turėtų būti aptariamas ne tik konstatuojamose dalyse, bet ir konkrečiuose straipsniuose. Ir čia e, kalbama ne tik apie Europos taisyklių laikymasi ir apie tarptautinių sutarčių laikymasi, bet turėtume laikytis ir nacionalinių teisės aktų bei kolektyvinio sutarčių, ypač kalbant apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarpvalstybinį darbinamą. Žinoma, reikia uh, įtraukti ir e, TDO konvenciją. Be to, konkurso arba viešųjų e, pirkimų organizatoriai Taip pat reikia, e, būt, turėtų būti suteikta galimybė techninę specifikaciją arba užsakymo skirimų kriterijus traukti ir kitokio pavyzdžio socialinius kriterijus, pavyzdžiui, e, galimybę naudotis tobulinimuose priemonėms arba sažininga prekyba. O, o e, techninės sąlygos turėtų skirtis ne, ne turinio požiūriu, bet savo formą. Nes šiuo atveju vertinami įvairius kriterijai atsižvelgiant jų poreikį viešojo pirkimu. Mums reikėtų dar reglamentuoti atitinkamus santykius tarp rangovų ir subrangovų. Ypač kalbant apie taisyklės dėl socialinių ir darbo e, teisės nuostatų, būtent atsižvelgiant į vertikalę struktūrą e, rangovo ir subrangovo e, bendradarbiavimo. Kitas dalykas turi būti apsaugoti darbuotojai. E, tam turėtų būti taikomi atitinkami kokybės kriterijai ir būtina turi būti atsižvelgta visų pirma į socialinius reikalavimus e, subrangovams ir atliekamai veiklai, kurie būtų e, taikomi darbuotojų darbinimui. Tačiau reikia išbraukti atitinkamus e, nuostatus dėl profsąjungą. Kitas dalykas, skyrius dėl valdysenos turėtų būti papildytas nes konkurso dalyvius, organizatorius kai jisai nustato tinkamus trūkumus, e, jisai turėtų e, įtraukti šią informaciją į atinkamą registrą. Ir e, to registro remiantis būtų, pavyzdžiui, nesamdomi atitinkami subrangovai arba atitinkamos įmonės. Kitas dalykas, tinkamai turėtų būti gyveninti teisės aktai. Ir visų pirma, atitinkama kontrolė turi būti atliekama ar laikomas tų teisės aktų. Iš esmės tai yra tokie esminiai punktai ir manau, kad iš kitų frakcijų kolegos pateiks e, atitinkamų stimulų, minčių ir komentarų ir jau iš anksto džiaugiuosi įdomią diskusiją. Madame Saja. Pane Mesair. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirminkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą, suomių kalbą. E, viešieji pirkimai reiškia, kad e, viešieji pinigai išleidžiami veiksmingai ir sukūrimas vienodos žaidimo sąlygos. Aš pritariu komisijos norui paskatinti mažų ir didesnių įmonių vaidmenį aplinkosaugos, kitus aspektus viešuosiuose pirkimuose, konkurencingumo Nusiromas svarbus yra daugelį įmonių. Kaip tai geriausia atsižvelgti viešuose pirkimuose, nesukeliant pavojaus viešųjų pirkimų efektyvumo ir gero mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo. Reikia turėti galvoje, kad esamos taisyklės leidžia viešuosius pirkimus, e, tai, per viešuosius pirkimuose taikyti minimalius reikalavimus paraiškų teikėjų, teikėjams. Tik tos verslo įmonės, kurios moka mokesčius, socialinės įmokas, įmokas ir laikosi gerbę darbuotojų teisės, gali dalyvauti viešuose pirkimuose. Taip ir yra šiais laikais. Daugelis valstybė narių turi papildomų reikalavimų, kurio, kuris užtikrinama, kad viešųjų pirkimų procese socialiniai aspektai būtų gerbiami. Pavyzdžiui, mes turime įstatymų dėl viešųjų pirkimų Suomijoje, kurie reikalauja, kad sutartis pasirašančios šalis užtikrintų, kad subrangovai ar e, naudojamas e, senosis darbas būtų naudojamas pagal įstatymus. Tokie dalykai turėtų būti e, dalis viešųjų pirkimų taisyklių. Yra svarbių problemų susijusių su darbo sąlygomis, tačiau tai turėtų apspręsti darbo sąlygų teisės aktai, o ne viešųjų pirkimų teisės aktai. Bet nu, tie, kas perka produktus ir paslaugas, galė, turi galėti nustatyti savo reikalavimus ir kriterijus. Konkurencija neturėtų būti pagrįsta vien tik tai kaina. pavojus e, yra, kad galų gale vietos valdžios institucijos pirks paslaugas iš žmonių, kurie laikosi įvairiausių kriterijų, bet nebūtinai tų, kurie yra svarbiausi tos teikiamos paslaugos kokybei. Nu, galbūt galima dar išsakyti keletą pastabų. Atrodo, kad pranešė nekenčia subrangovo. Tačiau subrangovo būna įvairiausių. Yra ir geresnių, ir blogesnių. Subrangovai gali būti labai gero aukšto kalibro MVI, kurios negali dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl savo mažo dydžio. Tačiau nėra jokios priežasties, kodėl konkurso dalyvis negalėtų suskaidyti kontrakto ir pasiūlyti geroms MVI dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Todėl aš maldauju pranešėjus net E, nevadinti visų subrangovų vienodai, e, vienodai na, kažkokiais tai blogais dalykais. Na ir pagaliau socialinės paslaugos. Aš pritariu pranešėjos ir komisijos nuomonėje, kad socialinės paslaugos dažnai yra jautrios prigimties, ar tai būtų paslaugos neįgaliems, teikiamas neįgaliems žmonėms ar žmonėms su specifiniais poreikiais. Ir paslaugos e, gavėjai kartais patys negali spręsti apie tos teikiamas paslaugos kokybę. Taigi socialinių paslaugų atveju turėtų būti įmanoma pačioms mažiausiams įmonėms taip pat dalyvauti konkursuose, nes tuomet galima sukurti aukštos kokybės darbo vietas, suvančias aukštos kokybės paslaugas. Manau, kad labai problemiška sakyti, kad e, socialiniams paslaugoms viešai pirkimai neturėtų būti taikomi. Socialinės paslaugos teikia daug galimybių teikti aukštos kokybės paslaugas aukštos, parūpinti aukštos kokybės darbo vietas. Ir perkančioji organizacija pati turėtų nustatyti kriterijus ir reikalavimus tokių paslaugų kokybei. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Ar yra Europos komisija? Ar norit kalbėti? Prašom. Euh, Labadiena, visų pirma, Europos komisija norėtų padėkoti už šį pranešimą. Mes e, nekantrai laukiame jūsų galutinės nuomonės ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir e, perduoti mūsų e, genera, bendro pobūdžio pastebėjimus. Aš tikiuosi, kad tai užtikrins, kad bus išlaikyta uh, E, direktyvos reformos e, gerųjų dvasia. Visų pirma, aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad reikia vengti miglotų savokų, nes e, miglotos neaiškios savokos sukuria e, problemų įgyventinant teisės e, dokumentą. Taip pat atsiranda juridinių problemų ir bendrovėms ir viešųjų konkursų dalyviams ir neretai kyla ginčiai. Taip pat E, galiu pasakyti, kad mums taip pat e, labai priimtinas yra sutarties principų laikymosi reikalavimas, skaidrumas, viešumas. Europos komisija e, pritarė, kad viešuosiuose konkursuose turi būti išlaikytas socialinis aspektas, tačiau tuo pat metu turime pasižiūrėti, ar viešųjų konkursų dalyviai gali būti vertinti objektyviai, ar tai e, leidžia e, objektyviai vertinti kandidatus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad e, būtina rasti teisingą pusiausvirą tarp socialinės integracijos propagavimo per viešuosius pirkimus ir e, neproporcingos administracinės naštos sukūrimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, dar galiu pasakyti, kad e, socialinių aspektų e, įtvirtinimas turėtų būti siekiamas vadovaujantis e, viešųjų pirkimų e, sistemos nuostatomis. Ačiū uždėmesi. Ačiū dar ponė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ypač kolegė Esaja už jos pastabas. Uh, Ir norėčiau kelias pastabas pasakyti dėl uh, e, subrangovo kokybės. Aš manau, uh, uh, subrangovams taikomas tos pačios taisyklės, kaip ir rangovams yra geri subrangovai ir mm, netokie geri. Tas, ta taisyklė taikoma visiems, uh, visoms įmonėms. Iš tikrųjų, aš norėčiau, kad blogi subrangovai nedalyvauti viešose pirkimuose. O kalbant apie mažasis ir vidutinės įmonės, mes turėtume uh, vis dėlto būti atsargus su, su ta e, nepakeliama administracinė našta. Nes mes kalbame apie direktyvas, dėl, apie darbuotojų e, sveikatą ir saugą ir apie socialinius mokesčius. Man atrodo, kad tai nėra per didelė biurokratinė našta, jeigu mokami mokesčiai arba laikomasi tam tikrų darbo saugos taisyklių. O iš esmės mes e, galime kalbėti ne išskirtinai apie subrangovus, bet ir apie kitas galimybės, kaip, e, sakykime, didžiuliai projektai arba didžiuliai užsakymai gali būti padaryti kelias dalis ir iš, išdalytos tas dalis e, gali būti įvairioms įmonėms. Taip nenukentėtų mažieji įmonininkai. Iš esmės dabar dėl socialinių kriterijų, tai svarbiausia yra, kaip jie yra apibrėžimi, kad jie būtų aiškiai matomi. Ir šiuo atveju norėčiau pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie principą, e, supaprastintai pasakysiu, tas pats atlyginimas už e, tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje, tai yra aiškus principas ir jisai tikrai nėra per didelė biurokratinė našta mažosiams įmonėms. Tai yra akivaizdu. Tačiau aš bet kokiu atveju mes dar e, diskutuosime ir laukiu e, pakeitimų iš kitų politinių frakcijų. Merci beaucoup. Et... Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas birželio 12. 12 valanda. Svarsimas numatytas Liepos 10. Rugsėjo 18 dieną iš ryto svarstymas kompromisinių pakeitimų, o po pietų balsavimas. O kol kas lauksime IMKO komiteto, kuris, o paskui lauksime IMKO komiteto, kuris turės balsuoti spalio 10 dieną. Ir dabar periname prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Dvidešimt šeštas klausimas nuomonės projektas, kurį parengė Ole Ludvigson. Švietimas, mokymas ir Europa 2020 metais. Kultūros ir švietimo komiteto savo insivarengiamas pranešimas. Kaip suprantu, ponas Serkas pakeis pono Ludvigson. Desgraciadamente, el kolega Ludvigson no puede estar con nosotros. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėja, ponas Vilksonas negalėjo šiandien atvykti ir jis prašė manęs jums pristatyti, kokios būtų jo svarbiausios idėjos, svarbiausi pasiūlymai švietimo ir kultūros komitetui dėl šio pranešimo savo iniciatyvą. Iš esmės yra keturios idėjos. Pirmoji yra priminti švietimo ir kultūros komitetui, kad labai svarbu kad švietimas parūpintų žmonės su gerais įgūdžiais, ne tik jaunai žmonėmis, ne vieniems žmonėms, bet apskritai. Antras dalykas, kuris kyla iš pirmojo, e, kad yra atitiktis tarp švietimo lygio ir darbo galimybių jaunimui. Thank you. Taigi švietimas yra investicija, ne tik išlaida. Ir e, taupimo fiskalinės konsolidacijos laikais reikia įtikinti valstybės, kad jos švietimą laikytų investicija, ir, e, o, o ne išlaidomis ir nemažintų išlaidų švietimų, kaip vyksta netgi ten, kur yra didžiausias poreikis e, jaunimą įtraukti į darbo rinką. Trečias dalykas, kurį pabrėžė ponas Liudiksonas, tai ta tie naudinga nepasiek žmonių, nauda nepasiek žmonių, jeigu jie nebus tinkamai informuoti. Atrodo, kad e, dalyk, daug, ką, daug kas yra plačiai žinoma, tačiau būtent e, to nežino žmonės, kuriems to reikia. Ir galiausiai panas Liusanas mano, kad didžiausia problema šiuo metu yra e, mokyklą metančių jaunimo, jaunų žmonių skaičius nesulaukus mokyklos baigimo, baigimo pažymėjimo. Reikia ieškoti būdų, kaip mažinti tokių jaunuolių skaičių. Mes turime aiškia statistinė koreliacija čia taip pat, kad e, nedarbingumas tarp žmonių, kurie anksti metą mokyklą yra labai aukštas ir didėja. Ir e, labiausiai tikėtina, kad tokie žmonės bus ilgalaikiai bedarbiai. Taigi dabar e, turime laiko pakeitimams iki birželio ketvirtos ir ponas Liuksanas lauks e, jūsų pasiūlymo. Ačiū, ponas Benjonas. Yes, um, a... Ačiū. Aš e, perskaitysiu ponios Panachų pranešimą. Ji yra šešėlinė pranešė šio pranešimu. Uh, E, jis sako, kad pirmiausia reikia padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Švietimas ir mokymas yra labai svarbus elementai užtikrinant e, užimtumą jauniems žmonėms ir darbo vietas visiems. Švietimo ir mokymo dėka galima pasiekti ES 2020 strategijos tikslus. Tos strategijos tikslai turi būti gyvendinti visose valstybėse narėse ir e, tolimesnėje perspektyvoje reikėtų galvoti apie e, geras investicijas, ne tik apie artimiausią ateitį. Turime ieškoti sprendimų, kaip darbo vietas kurti, o švietimo ir mokymo biudžeto mažinimas negali būti sprendimas. Jaunimo nedarbas yra vienas rimčiausių iššūkių Europoje šiuo metu ir viena iš. Ir yra labai daug priežasčių, kodėl jaunimas nedirba. Švietimas ir profesinis mokymas turėtų būti uh, E, gera alternatyva jaunimo užimtumui, be to tai padėtų išvengti nedarbo vėliau. Erasmus visiems programa suteikia galimybę sutelkti dėmesį į e, reikiamą praktinę darbo patirtį. Aš teiksiu pakeitimų ir tikiuosi gero ir konstruktyvos bendradarbiavimo su pranešėju. Ačiū. Ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, komisijos atstovus teikščių žodį, bet komisija atrodo, kad šis iniciatyvinis pranešimas nerūpi. Pone Serkės, ar norit e, sureaguoti pono Binjon pasisakymą? Na, aš dėkoju e, už pateiktus pakeitimus ir pasakysiu apie tai ponu Liudviksonui. Puiku. Pakeitimų pateikimo terminas birželio 4 diena 12 valanda. E, pakeitimus ir kompromisus svarstysime birželio 21 dieną. E, priėmimas e, komitete Liepos 10 dieną. Tada kultūros komitetas galės jį atsižvelgti. Dabar mes savo darbo atverkę išsėmėme, nėra jokių kitų klausimų. Ir aš dabar tik tai galiu informuoti, kad kitas komiteto posėdis įvyks birželio 20 ir 21 dieną. Ačiū.